Good afternoon, everybody. Labadiena visiems. Norėčiau visus pasveikinti atvykus į Libę komiteto klausimą. Šio komiteto pirmininkas skuba į posėdį, netrukus atvyks, bet vis dėlto nusprendėme pradėti be jo. E, norėčiau tarti keletą įžanginių žodžių, o paskui a, kaip pranešėja Libe vardu. Aš norėčiau a, e, pristatyti patį klausimą. E, klausimo pavadinimas yra pagrindinių teisų hartijos poveikis ES laisvės saugumo ir teisingumo erdvės plėtrai. Kaip žinote, piliečių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komitetas nuo pat darbo pradžios, nuo pat pagrindinių teisų hartijos įsigaliojimo laikė ją pagrindiniu dokumentu laisvės saugumo ir teisingumo politikos srityje. Nuo 2000 metais pačią hartiją e, laikome pagrindu rengiant Europos parlamento metinės ataskaitas dėl pagrindinių teisų apsaugos. 2005 ir 2007 Libė komitetas organizavo du klausimus kuriuose dalyvavo aukščiausios Europos institucijos atsakingos už pagrindinės teisės, tokios kaip Teisingumo teismas Luksemburgė, e, Žmogaus teisų teismas Strasbūrė, konstitucinių e, teismų atstovai bei suinteresuotosios grupės. Po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, o pati hartija tapo teisiškai privaloma, dabar atėjo laikas geriau suvokti hartijos poveikį ES teisės aktams, e, hartijos įgyvendinimo ypatybės valstybėse narėse. Na, o šio trečiojo klausimo skirto hartijai tikslas yra e, numatyti tam tikras gairės, perspektyvas atsivėrusias po mm, naujos sutarties įsigaliojimo, e, taip pat peržiūrėti laisvės saugumo ir teisingumo erdvės plėtros galimybės. Mūsų Klausimą iš viso sudaro trys sesijos. Šiandieną įvyks pirmasis posėdis skirtas Hartijos vaidmeniui įvertinti bei poveikiui busimam ES teisinui ir įgyvendinimui nacionaliniu lygmeniu. Antrasis posėdis, prasidėsintis taip pat šiandieną, bus skirtas pagrindinių teisų ir žmogaus orumo apsaugai ES aukščiausiųjų teismų praktikoje. Rytoj trečiasis posėdis bus konkrečiau skirtas laisvai, saugumui ir teisingumui, šiai erdviai bei komisijos strategijai skirtai e, pilietiniai visuomeniai ir nacionaliniai e, veiklai apsaugant žmogaus teisės. Kiekviena sesija pasibaigs debatais, diskusijomis. Taigi šiandieną po kiekvienos sesijos įvyks diskusijos, taip pat rytoj po trečiojo posėdžio įvyks debatai. E, klausimo dalyviai, norintys paklausti, turėtų informuoti e, pirmininką apie e, savo prašymą pasisakyti, nurodykite pavardę ir instituciją, kurią atstovaujate. Jums bus pasiustas norinčių pasisakyti sąrašas, prašom, užsiregistruokite. pasisakymai turėtų neviršyti 80 minučių, kad nenukryptume nuo laiko termino. Na, o e, klausantieji diskusijų metu turėtų taip pat klausimus formuluoti trumpai e, per maksimaliai dvi minutės, kad e, būtų galima uh, neviršyti mums numatyto laiko ir šiandien ir rytoj. Esu Libė komiteto vicepirmininkė ir pranešėja ES pagrindinių teisų apsaugos pranešimo rengėja. Aš buvau įgaliota pasidalinti žanginėmis mintimis, idėjomis, kurios paskui plėt, bus plėtojamos vėliau. Taigi, gerbėmieji kolegos, man atrodo, kad procesas įgavo naują pagreitį, pagreitį apsaugant pagrindinės žmogaus teisės Europos Sąjungoje. E, procesas prasidėjo 2009 gruodį įsigaliojus Lisabono sutarčiai, dabar hartija yra privaloma. E, ir Europos Sąjunga yra įsipareigojusi kaip vienas juridinis vienetas prisijungti prie uh, E, Europos žmogaus teisų konvencijos. E, įgaliojimai yra suteikti Europos komisijai, kuri yra atsakinga už pagrindinės teises Europos Sąjungoje. Be kita ko yra įgyvendinama Europos piliečių iniciatyva, kurios tikslas yra e, padidinti piliečių vaidmenį šiame procese. E, taip pat yra sukurta pagrindinių teisų agentūra, kurios tikslas yra įgyvendinti ataskaitą dėl hartijos įgyvendinimo. Taigi šios bendrijos lygmens institucijos užsima pagrindinių teisų apsaugą, taip pat įvairūs teismai, ES teisingumo teismas ir Europos, ir Europos žmogaus teisų teismas Strasbūrė ir aukščiausiosios e, teisinės institucijos. Taigi jų yra daug, o sukūrę institucijas turime ieškoti būdų, kaip jomis pasinaudoti kaip apjungti visas priemonės e, ir instrumentus, kurie pradėti gyvendinti. Dabar pats laikas sistemą padaryti funkcionalę. Pasistengime užtikrinti, kad institucijos savo darbą atliktų tinkamai, atsižvelgiant į e, prisimtus teisinius įsipareigojimus. Kok Kiekgi yra dabartinė situacija, kas bus svarbu ateityje? Ateityje bus labai svarbu, kad komisija ir toliau sektų sutarties įgyvendinimo procesą ir bendrijos teisės bei hartijos e, įgyvendinimą. E, taip pat komisija turėtų sekti ES institucijų pasiūlytus teisės aktus, juos vertinti pagal atitikimą hartijai. Institucijos savo ruoštų turi užtikrinti, kad ES teisė e, būtų visapusiškai gerbiama, kad ji būtų e, e, nuosekli ir visame teisėkuros procese e, nebūtų e, pažeidžiamos pagrindinės teisės. Tokios prievolės reikia laikytis bendrijos ir nacionaliniais lygmenimis ir ir bendrijos teisės aktai ir juos perkeliantis nacionaliniai įstatymai turi atsižvelgti į hartijos nuostatas. Tai o, yra pagrindiniai reikalavimai išplaukiantis iš pačios hartijos. Taip pat turime įvertinti, kaip tokiomis galimybėmis kuo efektyviau pasinaudoti. Taigi, kaip įgyvendinant hartiją ateityje pasiekti geriausių rezultatų? Libe komitetas ir aš pati kaip pranešėja rengėme pranešimą apie pagrindinių teisų užtikrinimą Europos Sąjungoje. Ir aš kaip pranešėja manau, kad dabar mūsų užduotis būtų peržiūrėti E, dabartinius ES institucijų galiojimus, įvertinant, kas kuo užsiima pagrindinių teisų apsaugos rytyje, kaip tas funkcijas padaryti efektyvesnės, kaip veiksmingiau bendrauti ES ir nacionaliniu lygmenimis, kaip uh, bendrijos institucijos galėtų dirbti kartu siekiant išvengti darbo dubliavimuose, kai bendradarbiauti su Europos taryba, su e, kitomis tarptautinėmis organizacijomis šioje e, srityje ir srityse išplaukiančiose iš hartijos. Pavyzdžiui, čia kalbu apie Europos e, tarybą ir jungtinės tautas, jos įvairias struktūras. Toks bendradarbiavimas negali būti automatinis. Taigi šis parlamento pranešimas turi nagrinėti šias temas ir tikrai labai džiugu, kad šiandieną čia susirinkote ir padėsite mums išsiaiškinti, kuo užsiema kiekviena iš ES institucijų ir kaip galima įvertinti pagrindinį Europos parlamento vaidmenį. Jei visos ES institucijos, įskaitant ir parlamentą, įgyvendins savo įgaliojimus pagal naująjį mechanizmą, pagal šią hartiją kaip pavyzdinę hartiją, tai mes iš tikrųjų patenkinsime Europos piliečių lūkesčius, kurie yra tikrai dideli, ypač po to, kai įsigaliojo e, naujieji teisės aktai. Taigi, gerbėmieji kolegos, norėjau su jumis pasidalinti šiomis mintimis, kad suteikčiau peno tolmesnėms diskusijoms Toliau norėčiau paprašyti pono Peterio Hastings, kuris yra Europos duomenų apsaugos priežios pareigūnas, e, pristatyti savo pranešimą. Ačiū. Ačiū. Ačiū, pane pirmininkė. Nėra atsiktinumas, kad e, Europos e, duomenų apsaugos pareigūnas yra paprašytas pasisakyti po e, Europos parlamento atstovės ir e, pirmininkaujančios Ispanijos e, pasisakymų. apie teises, kurios yra numatytos ir įtvirtintos pagrindinių teisių hartijoje. E, duomenų apsauga ir apskritai tos teisės apskritai e, daro poveikį laisvės saugumo ir teisingumo erdvėjai. Ir minėdamas tą erdvę. Aš turiu galvoje Stokholmo programą, kuri buvo patvirtinta pereitais metais. Ir joje e, tinkamas vaidmuo yra numatytas e, asmens duomenų e, aps, apsaugai tame tarpe ir tokių duomenų rinkimui, saugojimui. Ir šitame kontekste nemažai dėmesio e, turime skirti informacijos strategijai. Tačiau, e, kai kalbama apie pasikeitimą informaciją, taip pat akcentuojama ir duomenų apsauga ir aš sveikinau e, tokią informacijos valdymo strategiją, kurioje pabrėžiam e, pagrindinių e, teisų apsaugos problema įgyvendinant Stokholmo programą. E, pagrindinės teisės ir jų hartija dabar yra teisiškai privalomos sutartyse, tai pabrėžiama keletą kartų. Yra pavyzdžiui, 16 e, sutarties straipsnis ir 8 dėl domino apsaugos, kuris eina po prieš 7 dėl privatumo. Ne vien tik tai Hartijos 8 straipsnis, bet taip pat ir uh, tapatus uh, pagal savo formuluotę 16 Sutarties straipsnis suteikia piliečiams teisę, kuri gali būti įtvirtinta teismuose. Žinoma, dar turime palaukti ir pažiūrėti, kaip teismai elgtis, jeigu tokios bylos bus keliamos. Ir e, antroje šeštojo straipsnio dalyje labai aiškiai pasakyta, kad privalomai bus e, prisijungiama prie Europos e, žmogaus teisų konvencijos. E, Lisabonos starties 16 straipsnėje pabrėžiama domenų apsaugos esminė vertybė. Tai akcentuojama, jeigu šią nuostatą panalizuosime, tampa aišku, kad pagrindiniai duomenų apsaugos elementai dabar jau yra įtvirtinti pirminėje ES teisėje. Yra subjektyvi asmenų duomenų apsaugos teisė ir 16 straipsnis sako, kad tik tai teisinių pagrindų galima apdoroti asmens duomenis. E, priežastis, kodėl tai daroma, turi būti labai konkrečiai nurodima. Yra labai aišku nuoroda į galimybę turėti prieigą prie savo duomenų, e, teisę juos ištaisyti ir kad e, šie veiksmai turi būti prižiūrimi atitinkamų valdžios institucijų. Visą tai išdėsta 16 straipsnėje. Laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje vargu ar galima, e, tokią erdvę galima e, e, tikrai suformuoti be duomenų apsaugos, kaip kad numatyta 16 straipsnėje ir kitose teisės aktuose. Ir būtent šitam kontekste yra siūlomi nauji ES teisės aktai. Jeigu pažiūrėsite į komisijos programos veiksmų planą, tai e, tikrai pamatysite, kad tie pasiūlymai yra labai reikšmingi. Mes turime e, tokių pasiūlymų e, rezumė paskelbę savo tinklapyje. E, kaip sakiau, toksai sąrašas yra mūsų tinklapyje. Bet tos nuostatos bus pradėtos įgyventi ne tik europiniu, bet ir nacionaliniu lygmeniu. Ir kuomet kuomet e, jos bus jau įgyvendinamos, tai e, pagal e, Hartijos 51 straipsnį nacionalinė valdžia turės gerbti tas nuostatas ir užtikrinti, kad būtų pilnai laikomasi Strasbūro ir Luksemburgo teismų jurisprudencijos visose teisės aktuose dėl laisvės saugumo ir e, teisingumo erdvės ir duomenų apsikeitimo vis labiau aiškėja, kaip svarbu užtikrinti duomenų, asmens duomenų apsaugą. Čia e, atsiranda gana įdomių bylų, kai kalbame apie Luksemburgo teismo jurisprudenciją. Ir konkrečiai E, Huber byloje, kur buvo kalbama apie nediskriminavimą e, tautybės ir kilmės pagrindu. E, kalba ėjo apie gyventojų registrus, imigracijos registrus. Yra ir kita byla, kur buvo kalbama apie DNR duomenų e, kaupimą. Visa tai prisideda prie bendrojo, bendrojo teisino laisvės saugumo ir teisingumo erdvės srityje. Nediskriminavimas, e, stigmatizavimo rizika, asmenų atžvilgių, jeigu, pavyzdžiui, jų pavardės yra įtraukiamos į tam tikrus pasienio registrus ar panašias duomenų bazės. E, tokia rizika yra visai reali. Todėl dabar rengiamasi peržiūrėti duomenų apsaugos įstatymo aktų paketą. Tai bus Stokholmo programos veiksmų plano dalis. E, ir jie suteikia duomenų apsaugai dar labiau aktualumo šiame kontekste. Taip pat pasakysiu, kad nuo pereitų metų gruodžio pirmosios būtina, kad duomenų apsauga būtų užtikrinta ES lygmenių, nepaliekant jokių spragų. O tokių spragų dar tebėra. E, ankstesniojo trečiojo e, ramščio sąranga buvo ribota, pagrindų sprendimas buvo tik tai e, ribotas. Ten buvo kalbama, kad e, kol kas buvo galima rinkti duomenis ne tik tai, E, vienoje nacionalinėje valstybėje, bet ir apie užsienio piliečius. O po to tokie duomenys e, gali tapti e, mainų objektų. Būtent todėl šiame kontekste reikia tikėtis, kad paketo peržiūra bus svarbi. Hartija, kuri dabar tampa privaloma, numato tam tikrus e, svarbius atspirties taškus, rengiant naują domenų apsaugos įstatymų e, paketą. Svarbu susitelti ties horizontaliu visą apimančiu veiksmingu e, teisės aktų paketu. Mes turime čia labai aiškiai išlaikyti proporcingumo ir būtinumo principus E, sutinkamai su Hartijos 52 e, straipsniu. Ten turi būti tam tikrų išimčių, bet čia turime būti atsargus ir tokie projektai, kur tokios uh, e, išimtis bus leidžiamos, bus labai geras egzaminas įgyvendinant uh, šios teisės aktus. Pagrindinių teisų ribojimai turi būti įmanomi tik tada, kada jie būtini ir iš tikrųjų atitinka e, viešai interesą. Tai buvo mano paskutinė pastaba. Ačiū. The... Ačiū. Dabar pradėsime pirmąjį debatų ratą. Kol kas yra du asmenys norintys pasisakyti. Vėliau, žinoma, galės pasisakyti visi. Galime paprašyti, kad pakeltumėte rankas. Ir prieis kolega su sąrašu, kur galėsite užsiregistruoti. Taigi pirmiausiai norėtų pasisakyti ponas Koelio. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti Jūs už tokią puikią iniciatyvą. Ir taip pat norėčiau pasveikinti poną Hestingsą už puikų pasisakymą. Aš visiškai pritariu jo mintims. Manau, kad jis yra visiškai teisus, kai kalba apie tai, kad duomenų pavy... E, apsauga yra puikus pavyzdys, kad pagrindinių teisių hartija yra labai svarbi laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje. Tiems, kurie kaip ir aš yra proeuropietiški, Šita hartija buvo didelis žingsnis į priekį. Mes gyvename laisvoje Europoje, bet taip pat ir piliečių Europoje. Europoje, kur bendrosios vertybės yra įrašytos sutartyse. Tai yra labai svarbu laisvės saugumo ir teisingumo erdvės kūrimui. Taip pat ypatingai svarbu tada, kai kalbame apie kovą su terorizmu. Ir kovojame su terorizmu pagal bendras vertybės, ieškome bendrų e, atsakymų. Taip pat yra labai svarbu, kai Europa derasi su įvairiausiais partneriais tarptautiniu mastu, ne tik, ne tik su JAV. Taip pat tais atvejais, Kartais tokiuose dėrybose reikia apsiriboti tomis pagrindinėmis teisėmis ir didžiausia dėmesį kreipti į pagrindinės teisės. Taigi manau, kad šitą hartiją ypatingai svarbi laisvės saugumo ir teisingumo erdvėjai, ne tik tai tais tų pavyzdžių atvejais, apie kuriuos kalbėjo ponas Hastingsas, bet vykdant visą, visą mm, Europos bendrijos veiklą, ypač įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Mississippi. Ačiū, ponė Sipa. Äh, Ačiū, pirmininkė. Manau, kad šiandienis debatas, šiandienį debatai yra labai svarbus. Gaila, kad daug kolegų negalėjo prisijungti. Manau, šitą temą mes kalbėsime dar ilgai. Tikiuosi, kad kolegos seka mūsų diskusiją iš kitų vietų. Kai kalbame apie domenų apsaugą ir bendradarbiavimą tarp institucijų, yra daug sprendimų, kurie nėra formalūs ar teisiniai sprendimai. Turime kalbėti apie politinius sprendimus. Pagrindinės teisės nėra kažkokia naujiena, bet jos, jas naujai pažvelgėme įsigaliojus Lisabono sutarčiai ir matome dabar Europos parlamente kaip yra stengiamasi, kiek yra pastangų įdedama tam, kad e, iš naujo pažvelgtumėme į pagrindinės teisės. Manau, kad šitą, kalbėdami apie šią hartiją, kalbame ne tik tai apie Stokholmo programą, bet ir apie bendradarbiavimą tarp teisės saugos institucijų, e, policijos ir taip toliau. Daugumoje sričių pagrindinės teisės yra labai svarbios, daugumoje sričių uh, diskutuojame apie šios klausimus, pavyzdžiui, sveikatos apsaugoje, mano duomenys, kam yra naudojami ir, ir panašiai. Šitą klausimą irgi reikia, apie tai irgi reikia pagalvoti. Tarkim, jeigu darbuotojas darbuotojas yra diskriminuojamas, kad buvo sutikta prieiga prie jo sveikatos duomenų. E, tai, tai tik tai yra vienas problemos pavyzdys. Reikia kalbėti ir apie tai, kaip duomenų apsauga susijusi su kitomis rytimis. Reikia kalbėti apie piliečių teisės, apie duomenų apsaugą. Ir šitie klausimai yra susijęs su bendraja rinka individas, asmuo turi būti mūsų diskusijų centre. Manau, kad tai yra labai svarbus klausimas, kuris pridėtų pridėtinės vertės prie šios diskusijos. Taip pat duomenų saugumas yra labai svarbus dalykas ir jeigu jau prakalbame apie saugumą, reikia kalbėti ne tik tai apie tai, kas gali turėti prieigą prie duomenų, bet ir apie tai, ar tie duomenys yra atnaujinti ir ar jie yra laiku iš, ištrinami, kiek laiko jie yra saugomi duomenų bazėje. Ir apie tai reikia kalbėti ir apie tai, kaip galima išspręsti šias problemas Europos lygmenių, o kiek tai turėtų daryti pačios valstybės narės. Ačiū. Ačiū, vėl duosiu žodį ponui Hastingsui, bet norėčiau prisijungti prie to, ką pasakė kolega Koelio. Komisarė Reding yra pasakiusi, kad šitas pasiekimas gali būti lyginamas bendrajai rinkai pagrindinių teisių srityje. Taip pat reikėtų nepamiršti to, ką paminėjau savo pradinėje kalboje. Mes turime Europos pagrindinių teisų hartiją ir tai yra vienas iš moderniausių tokio tipo dokumentų pasaulyje. Taigi labai svarbu išnaudoti šį dokumentą piliečių naudai. Taigi, ponė Hastingsai, žodis jums, kad atsakytumėte į klausimus ir dar ką nors pridėtumėte. Um, the... Dėkui, kaip sakiau ir pradžioje. Uh, šių klausimų organizatorių mintis e, buvo pademonstruoti, kad duomenų apsauga e, yra vienas iš geresnių pavyzdžių, norint patikrinti, kaip hartija įtakoja laisvę, saugumą ir teisingumo erdvę. Iš tikrųjų taip ir yra. Bet uh, procesas yra e, dvipusis, judėjimas yra abiem pusėm. Visų pirma, hartija yra daugiau negu kad tik e, duomenų apsauga. Na, o kitos e, teisės - nediskriminavimas, žmogaus orumas, tinkamas teisminis procesas taip pat vaidina savo vaidmenį įgyvendinant Stokholmo programą. Yra ir kita perspektyva, tai ką tik buvo pabrėžta, duomenų apsauga svarbi ne tik laisvės saugumo ir teisingumo erdvės kontekste, bet e, komisijos planas pateikti iki šių metų pabaigos pasiūlymus dėl e, dabartinės teisinės bazės peržiūrėjimo iš tikrųjų buvo Stokholmo programos sudėtinė dalis. Ir reikia akcentuoti, kad tai yra aktualu visoms e, Europos e, politikos sritims, e, nuo darbo politikos, sveikatos politikos iki transporto, socialinės apsaugos ir taip toliau. Taigi tai yra didžiulio užmojo ir aktualumo darbas. Taip pat mums tenka susidurti su globalizacijos ir technologijos plėtros keliamais iššūkiais. Taip pat e, Stokholmo programoje rimtai žiūrima į duomenų apsaugos e, galima poveikį laisvės saugumo ir teisingumo erdvėj. Ir ta informacijos strategija šiuo metu taip pat kuria tam tikrą metodiką, kuri užtikrintų, kad per pastarųjų penkių dešimties metų e, padarytos klaidos nesikartotų. Ir jeigu mes e, žingsnis po žingsnio būtent taip ir neveiksime, e, remdamiesi sisteminę analizę, e, ir neužtikrinsime, kad e, duomenų apsauga yra viso to proceso dalis, integruota dalis, e, tai daug negalėsime nuveikti. Kalbant apie pagrindinės teisės apskritai, nepamirškime, kad e, komisijos narė Redinga atsakinga už šią sritį yra išreiškusi norą, kad šioje srityje mes laikytumėmės uh, E, nulinės tolerancijos politikos. Tai iš tikrųjų griežtas pareiškimas, įsipareigojimas ir pagal moralį, ir pagal teisę e, labai griežtai taikyti e, hartiją ir sutartį. Ir aš paremčiau visus veiksmus, E, šią kryptimį. Ir antra vertus, mes taip pat labai kritiškai žiūrėsime į naujausius pasiūlymus. Labai ačiū, ponė Hastings. Kadangi daugiau kolegos ar pakviesti asmenys e, žodžio neprašo, galime pereiti prie antrojo posėdžio antrosios sesijos skirtos pagrindinių teisų ir žmogaus orumo apsaugai, užtikrinamai ES aukščiausių teismų praktikoje. Čia yra numatyti trys pasisakymai, po kurių e, vėlgi įvyks diskusijos. Vėlgi noriu pasakyti, kad norintys pasisakyti diskusijų metu na, nu, turėtų pakelti rankas, paskui mes perduosime kalbėtojų sąrašą ir jūs galėsite užsirašyti. Pirmasis pasisakantis antrojo posėdžio metu bus pona Jean-Claude Bonišu, kuris yra ES Teisingumo teismo ketvirtųjų rūmų pirmininkas. Dėkoju, kad atvykote. Prašom, žodis jums. Dėkoju, gerbiamoji pirmininkė. Jums leida, leidžiant kalbėsiu prancūzų kalbą, man bus daug lengviau. Šios sesijos pavadinimas yra susijęs su ES aukščiausiųjų teismų praktika užtikrinant pagrindinių teisių apsaugą. Beje, aš nekalbėsiu detaliai apie tai, kaip tokia apsauga yra užtikrinama bendrijos teisinėje sąrangoje ir konkrečiai kaip tą daro ES teisingumo teismas. Visiems apie tai puikiai žinoma. Ir aš manau, kad būtų geriau mums visiems, nagrinėjant šią temą, pasižiūrėti į galima šios politikos ateitį. Aš pabandysiu panalizuoti, kokį poveikį e, Hartija turės mūsų politikai ateityje. Manau, kad tai atneštų naudo šiame posėdėje. E, taigi, e, Europos pagrindinių žmogaus teisų konvencija yra E, neatsiemai susijusi su pagrindinių teisių hartyje. Na, bet ES e, teisingumo teismas nėra žmogaus teisų teismas. Jis nustato konstitucinę teisę ir nagrinėja bendrijų teisės ryšį su. Atsiprašau, nacionalinių e, įstatymų ryšį su bendrijos teise. Taip pat analizuojami e, bendrijos institucijų veiksmai. Įgyvendindamas savo funkcijas, ES teisingumo teismas priima sprendimus ir e, gali e, priimti atitinkamas nutartis dėl pagrindinių teisų taikymo. Kita e, teisingumo teismo funkcija yra užtikrinti vienodą ES teisės interpretavimą ir įgyvendinimą. E, vienodas teisės interpretavimas yra ES egzistavimo prielaida. Beje, sutartyse nebuvo teisė, teisų katalogo. Taigi, siekiant užpildyti tą spragą, atsirado teisingumo teismo praktika, kuri dabar yra labai turtinga ir kuri sutei, e, piliečiams teikia tam tikras garantijas ir pasitikėjimą teisingumo teismu, kadangi ta praktika buvo suformuota bendrųjų teisinių principų pagrindu. Taip pat Teisingumo teismas rėmėsi valstybių narių e, konstitucinėmis tradicijomis bei kitomis sutartimis skirtomis žmogaus teisėms apsaugoti. Tai buvo tos sutartis, kurių signatarės buvo valstybės narės. Pagal šią patikimą formulę e, susiformavo praktika, kuri e, suteikia tam tikrą svorį ir žmogaus teisų konvencijai. O e, e, Europos žmogaus teisų teismo praktika taip pat yra naudojama mūsų praktikoje kaip ir atvirkščiai. ES teisingumo teismo jurisprudencija e, suteikia pasitikėjimo, turime gerų pavyzdžių. Pavyzdžiui, 2008 rugsėjo 3 dienos e, sodė byla numatanti e, teisę ginti savo teisės teismuose, tais atvejais, kai fiziniai ar juridiniai asmenys yra įtraukti į sąrašus susijusių su teroristinių organizacijų veikla. Štai pavyzdžiui, Belgijos teisingumo teismas kreipėsi į ES teisingumo teismą e, dėl rekomendacijos byloje susijusioje su kova su pinigų plovimu. Buvo klausta, kaip taikyti nuostatas reikalaujančias teisininkams atsiribo, teisėjams atsiriboti nuo pinigų plovimo veiklos. Ir čia buvo keltas neligiai teisiškumo klausimas. Kitas pavyzdys - byla dėl priekybos taršos leidimai sistemos. Nacionaliniai teismai dažnai kreipiasi ES teisingumo teismą tokiais atvejais. Ir esant tokiai situacijai, kyla klausimas, ar reikia labai konkrečios pagrindinių teisų hartijos Europos Sąjungai. Aš galiu atsakyti nedviprasmiškai, kad tokia hartija yra reikalinga. E, jos poreikis išplaukia ir iš Europos Sąjungos funkcijų, e, atitinkamų įsipareigojimų, e, kurie sąlygoja hartijos reikalingumą. Juk kalbame apie e, teisinį persekiojimą, kalbame apie laisvės e, ir saugumo e, erdvę. Ir aš manau, kad kalbant parlamente reikia akcentuoti dar vieną svarbų aspektą. Hartija buvo reikalinga ir todėl, kad mes turėjome suvienyti savo veiksmus ir kažkaip praktiškai per kažkokį konkretų tekstą kalbėti apie ES vertę ir naudą. Taigi turime įvertinti hartijos vertę visame bendrijos teisinė, įvertinant jos turinį ir interpretavimo gairias. O kalbant apie teisinę vertę, noriu akcentuoti tris aspektus. Sutarties šeštasis straipsnis numato, kad hartija turi tokią pačią teisinę e, galę kaip ir sutartis. Antra, e, hartijos taikymos rytis yra apibriešta Hartija taikoma visoms ES valstybinėms institucijoms ir valstybėms narėms tais atvejais, kai jos įgyvendina ES teisę. Hartijos tekste yra ir atitinkami saugikliai, e, aiškiai sakantis, kad e, jos nuostatos taikomos tik tada, kai e, nacionalinės institucijos ir teismai taiko bendrijos teisę. Hartija negali e, kištis į nacionalinę teisę, taigi šią prasme tai yra naujas teisinis pagrindas. Vėlgi kalbant apie turinį, išskirčiau tris elementus. Pirma, Hartija išdėsto beveik visas teisės ir laisvės išplaukiančias iš Europos žmogaus teisų konvencijos ir įvairių jos protokolų. Atlikę trumpą palyginimą, pamatysime, kad 19 teisių ir laisvių e, atspindėtos ir konvencijoje, ir hartijoje, o tik penkios yra e, minimos vien konvencijoje. Taigi ES pagrindinių teisių hartija tarsi konstitucinę konstitucinę galę suteikia e, pagrindinių teisų konvencijai ir įtraukė ją į ES teisyną. Tačiau Hartija išeina už konvencijos ribų, kadangi įveda 31 naują teisę, kurių nėra konvencijoje. 12 iš jų yra susijęs su solidarumu. E, Tai yra atskira antraštinė dalis, 8 susijusios su pilietybė, ES pilietybė ir dar 11 teisų susijusių su kitomis rytimis apžvelgę labai bendrai pamatysime, kad visos teisės ir laisvės atspindėtos konvencijoje yra pagrindinės esminės e, laisvės, e, kurios nebūtinai taikomos visos hartijos. Prasme, kai kurios e, teisės siauresnės išplaukiančios iš ES pilietybės teisų yra tokios labai reikšmingos bendrijos teisėje, tačiau galbūt ne plačiau. Kitos teisės yra tokios siauresnės, kaip pavyzdžiui, e, teisė į gerą administravimą, tai yra daugiau rekomendacinio pabudžio teisė, negalime sakyti, kad tai yra jau pagrindinė teisė. E, jos negalima prilyginti, pavyzdžiui, žodžio susirinkimų laisvai. E, galiausiai, Hartijoje yra keletas specifinių bruožų, kuriuos norėčiau akcentuoti visiems dalyviams. Pavyzdžiui, esama specifinių hartijos interpretavimo bruožų ir preambolė ir 52 straipsnėje yra išdėstos taisyklės, kaip hartiją interpretuoti. Kitais žodžiais tariant, pati hartija apibrėžia, e, kaip ją interpretuoti ir suvokti. Čia išskirčiau keletą taisyklių, keturias. E, visų pirma, teisų reikšmė ir įgyvendinimas, e, tai sutampa su konvencijos nuostatomis. Antra, paaiškinimai, kuriuos parengė kuriuos parengė konvencijos biuras, taip pat turėtų būti inkorporuoti į hartijos nuostatas, tai yra preambulė ir 52 straipsnėje. Trečia, iš konstitucinės praktikos atsiradusios teisės bendros visoms valstybėms narėms turėtų būti taip pat įtrauktos ir neturėtų būti prasilenkiama su konstitucinė tradicija. Ketvirta, apribojimai e, turėtų būti pagristi ir taikomi tik tai tada, kai jų reikia kitų žmonių teisų apsaugai arba e, bendrajam interesui, kurį pripažįsta Europos Sąjunga. jeigu atsižvelgtume į visus nurodymus, kaip interpretuoti hartiją, žvelgtume ir tam tikros prieštaros. Pavyzdžiui, šeštų, šeštas sutarties straipsnis trečioji dalis. Čia mes galime pritarti buvusiam Prancūzijos konstitucinės tarybos pirmininkui ponui Batenter, kuris E, kviečia laikytis skeptiško požiūrio, vertinant tuos saugiklius. Jis mano, kad tos atsargos priemonės e, teismų praktikos prasme yra nelabai reikalingos. Taigi bendrijos teisinė sistema turėjo apibriežti tokias sampratas, kaip, pavyzdžiui, interpretavimas pagal uh, kit, kitų e, dokumentų reikalavimus. Interpretation according to. Taip pat noriu pasakyti, kad e, konvencijos biuro e, išvados kartais būna prieštaringos. Na, o baigdamas e, trumpai pakalbėsiu apie ES kaip juridinio asmens įstojimą į pagrindinių, prisijungimą prie pagrindinių kon, teisų konvencijos. Aštuntame straipsnėje kalbama, kad konvencija įgaus tą patį teisinį svorį kaip ir sutartis. E, Kaip žinote, ES teisingumo teismas palaiko nuolatinius santykius su ES teisų teismu. Toks bendradarbiavimas vyksta kiekvieną dieną, gerbent kiekvieno iš teismų praktiką ir jurisprudenciją. Na, o prisijungimas prie konvencijos kelia e, ne vieną politinį ir techninį klausimą. Gyvybiškai svarbu, kad nustatytume šiuos klausimus ir juos išspręstumėm. Tai yra svarbu ES funkcionavimo ateityje. Paminėsiu keletą klausimų. Pavyzdžiui, ES pirminės teisės statusas konvencijos atžvilgių. E, konkrečiau, tai yra interpretavimo taisyklės bei ES veiksmai bei tam tikrų klausimų perdavimas bendrijos teisėjams. Taip pat kiti klausimai yra subsidiarumas ir už žmogaus teisės atsakingų institucijų funkcijos. Subsidiarumas tarp teismo ir jungtinių tautų struktūrų yra reikalingas. Taip pat reikia užtikrinti, kad tuo pat metu ta pati byla nebūtų nagrinėjama skirtingose forumuose. E, taigi labai svarbu užtikrinti vienodą bendrijos teisės sutarčių interpretavimą. Kitas klausimas e, - išteklių problema ir galimų nesutarimų tarp abiejų teismų nagrinėjimo galimybė. E, tokie pagrindiniai iššūkiai turėtų būti panagrinėti, kad pagrindinėms teisėms būtų skiriamas reikiamas dėmesys e, teisų sąjungoje. Dėkoju. Um, Ačiū. Dabar ponas Melkior. Belgijos konstitucinio teismo pirmininkas ir Europos konstitucinių teismų konferencijos septintojo kongreso pirmininkas. Remercie, Dėkoju. Gerbama pirmininkė. Galbūt konstitucinio teismo pirmininkas e, nustebino daugelį, kodėl visgi Belgijoje yra du konstituciniai teismai. Mes esame Belgijoje, Belgija yra federalinė valstybė. Čia parašyta Europos konstitucinių teismų konferencijos 7 kongreso pirmininkas. Konstitucinių teismų konferencija yra asociacija. Mes turime tikrus kong... rengiame kongresus, kuriuose kalbame apie konstitucinius teismus ir kitus teismus, bendradarbiavimą tarp jų, tarp nacionalinių, tarptautinių teismų. Tai konkrečiai kalbame ir apie Luksemburgo, ir apie Strasburgo mm, teismus ir bendradarbiavimą su jais. Tikriausiai todėl aš ir buvau pakviestas į šį klausimą. Man tai dėlė garbė, nors buvau nustebęs, kad esu pakviesas dalyvauti šiuose diskusijose. Norėčiau prisiminti tikslą šio klausimo. Tai būtent pagrindinių teisų žmogaus rūmo apsauga ES aukščiausių teismų praktikoje. Aš kalbėsiu apie Belgijos konstitucinį teismą. Taip pat užsiminsiu ir apie pagrindinių teisų hartiją. Konstitucinis teismas užtikrina tai, kad Belgijos teisės teisėtvarkos leidėjai, tai yra septyni teisėkuros, septynios teisėkuros institucijos gerbtų konstituciją. Konstitucinės vis pagrindinės teisės yra išdėstos konstitucijoje ir antrame straipsnyje. Dauguma jų yra dar iš 1831 metų. Apie konstitucinius teismus galima kalbėti iš dviejų pusių. apie leidžiami yra oficialūs leidiniai, kurie yra prieinami visoms valdžios institucijoms, taip pat ir privatiems asmenims, taip pat ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios gali pateisinti savo susidomėjimą tam tikromis bylomis, tam tikra konstitucinio teismo praktika. Jie turi pagrysti, kad jie yra ties, jie, jiems tas teisinis dokumentas daro tiesioginę įtaką. Konstitucinis teismas, konstitucinį teismą taip pat galima kreiptis, prašant iš ankstinio išaiškinimo apie dėl kokio nors klausimo. Paprastai mū, į mus kreipiamasi prašant kad išaiškintumėm 1382 straipsnį, konstitucijos straipsnį. Paprastai kiti teismai kreipiasi į mus, kad išaiškintume šį straipsnį, e, nes jie susiduria su sunkumais, sprendžia tam tikras bylas ir taikant šį straipsnį. Taigi mūsų įgaliojimai yra susijęs su pagrindiniu teisų taikymu laikantis konstitucijos ir taip kaip jos yra numatytos konstitucijoje. Jeigu keltumėm tokį klausimą, mano atsakymas būtų ir taip, ir ne. kalbant apie pagrindinę teisę, apie baudžiamąją teisę, šeimos teisę, kalbant apie tokias pagrindinės teisės, kurios yra numatytos Konstitucijoje. Taip pat kaip ir pagrindinių teisių kylančių iš tarptautinių dokumentų taikymo, mes manome, kad ir tarptautiniai dokumentai ir konstitucija turi būti taikomi kartu, nes, nes tos nuostos yra susijusios. Ir galima būtų šnekėti apie Strasbūro teismo įvairiausius atvejus, įvairiausias bylas. Mūsų konstitucija taip pat numatyta pagrindinė teisė, kuri nėra viena iš tų esminių teisų, ji turi savo turinį. Tai yra lygybės ir nediskriminavimo principas. Šis principas turi būti gerbiamas, jo turi, bū, jo turi lai, laikytis teisėkuros institucijos. Nesvarbu, ar kalbame apie mokesčių teisę, ar būdžiamąją teisę, ar bet kokią kitą teisę. kaip sakiau, kuriant įstatymus negali būti jokios diskriminacijos. Nuo 1991 metų teismas visada sakė, kad visos teisės ir laisvės, kurios kyla iš Belgijai privalomai taikomų tarptautinių aktų, turi būti taikomos ir tarp, pagal tarptautinius teisės aktus taip pat negali būti jokios diskriminacijos. Būtent Europos žmogus teisų konvencija, apie ją šnekama daugiausiai, bet ir čia turime galvoje Europos Sąjungos teisyną bendraja prasme. Belgijos konstitucinis teismas buvo pirmasis konstitucinis teismas, kuris paprašė prie judisinio sprendimo apie išplaukiančių teisinių aktų validumo ir legalumo. Įsigaliojusi Lisabonos sutarčiai, pagrindinių teisų hartija tapo viena esminių. Vienu esminių dokumentų ES. Galima pasakyti, kad šita hartija nieko iš esmės nepakeičia, turint galvoje ankstesnę padėtį, nes jau nuo 1970 mm, metų. Ar 17 jau buvo kalbama apie tai, kad pagrindinės teisės jau nuo tada buvo laikomasi pagrindinių teisių ir Mastrikto sutartimi buvo patvirtinta e, teismų jurisprudencija. Trečiame sutarties straipsnėje yra patvirtinamas šitas požiūris, e, bet iš tikrųjų pagrindinių teisių hartija pateikė daugiau aiškumo. Čia turime visą teisų ir laisvių sąrašą. Nors pagal šešto straipsnio trečią dalį matome, šitas sąrašas nėra baigtinis. Mes taip pat galime remtis konstitucinę tradiciją ir tartautiniais instrumentais. Hartijos septintoji dalis, kur kalbama apie Hartijos interpretavimą ir taikymą, tikriausiai yra viena iš svarbiausių dalių nacionaliniai jurisdikcijai. Hartija priešingai nei daug kas mane, nesukuria naujos sistemos ginti pagrindinės teisės šalia tos, kur yra sukurta pagal Europos žmogaus teisų konvenciją ir pagal Europos socialinių teisų paktą. Nacionalinės konstitucijos beveik visos, beveik visose juose yra pagrindinių teisų sąrašas. Hartijoje taip pat yra toks sąrašas skirtas Europos Sąjungai. Europos Sąjungai, kuri nėra federalinė valstybė, tai yra valstybių sąjunga, kurios delegavo tam, tikras, tam tikrus įgaliojimus Europos Sąjungai. Taigi šita hartija sukuria lik ir rėmus pagrindinių teisų srityje. Ji yra privaloma teisėkuros institucijoms ir administracijai. Taip pat galime pridurti, kad ir valstybėms narėms nėra privaloma, kai valstybėse narėse taikoma ES teisė. Ir tik tada, kada yra taikoma ES teisė, kaip jau buvo pažymėta. Tai yra numatyta 51 hartijos straipsnėje. Taigi, kalbu apie nacionalinę teisėkūrą. Teisėkūros institucijos turi e, laikytis pagrindinių teisų hartijos nuostatų tada, kai yra taikoma ES e, teisės teisynas, pavyzdžiui, perkeliant direktyvas ar kitus statyminius aktus. Gali būti taikomos baudos už tai, kad nebus laikomasi pagrindteisių hartijos. Sankcijos gali būti taikomos, bet jos turi atitikti nacionalinę konstitucinę teisę. Jos gali būti skiriamos pažeidimų atveju. Nacionalinės nacionaliniu lygmeniu reikia laikytis 7 konvencijos straipsnio ir 49 e, hartijos straipsnio, kur kalbama, kad, e, kad bausmė ar sankcija negali būti neproporcinga pažeidimui. E, jau yra prak, teismų praktiko šioje srityje dėl direktyvų taikymo. Bet reikia pažymėti, kad įgyvendina teisės aktus dažnai yra tam tikro lais, e, veiksmų, tam tikros veiksmų laisvės valstybėms narėms. Ir tokiu atveju galima sakyti, kad hartija nebūtų taikoma. Tokiais atvejais būtų taikoma nacionalinė konstitucinė teisė. 52 straipsnis yra labai svarbus, interpretuojant pagrindinės teisės ir laisvės. Ypatingai antras ir, tre, ir, ir trečias paragrafas. Hartijoje yra numatytos teisės, kurios vartojamos Konstitucijoje ir taikymos rytis yra praktiškai ta pati kaip konvencijos taikymos rytis. turinys ir taikymos rytis yra tokia, kaip numatyta konvencijoje, bet kokia yra konvencijos taikymos rytis. Europos žmogaus teisų konvencija, skaitant ją, yra labai sunku e, num, suprasti jos taikymos rytį. Jinai, ta taikymos rytis yra numatoma teismų praktikos, Strasbūro teismų praktikos. Uh, Taigi, kaip nustatyti e, nacionalinės teisės įgyveninant ES teisę validumą? Galima perkelti ES teisę nacionalinė teisė turi gyvendinti ir konvenciją, ir hartiją, kurių taikymo apimtis yra tokia pati, o ta taikymo apimtis, kaip sakėme, yra numatoma Europos žmogaus teisų teismo jurisprudencijoje. Bet kyla daug klausimų. Hartijoje yra išdėstos laisvės ir teisės, kurios yra tiesiogiai taikomos, bet taip pat ir ekonominiai ir socialiniai principai joje išdėstyti. kurių taikymos rytis yra šiek tiek mažesnė. paprastai perskaitę Hartiją mes nerasime pakankamai informacijos apie jos taikymo sritį ir interpretavimą. Taigi, ar toksai Hartijos formulavimas ves prie to, kad konstituciniai ar nacionaliniai teismai kreipsis į Europos teisingumo teismą dėl išaiškinimų, ar, ar nebus Europos teisingumo teismas užverstas prašymais išaiškinti hartiją. O, o į tuos prašymus pagal 47 hartijos straipsnį reikia e, atsakyti per protingą laiko tarpą. Tai yra nuo 18 iki 24 mėnesių. Priešingai nei kas nors, kas nors galėtų manyti, Strasbūro ir Luksemburgo teismai nėra vienodini, nėra netgi panašus. Strasbūrė yra kalbamos, dirbamos nacionalinė teisė, o Luksemburgė su pagrindinėmis teisėmis. Aš sakyčiau, kad Luksemburgo teismas yra aukščiausiasis teismas. kuriam deleguoja jurisdikcija valstybės narės, o Strasburgo teismas sprendžia bylas, dėl kurių kreipiasi konkretus asmenys. Strasbūro teismas yra pareiškęs, kad faktas, jog yra taikoma bendrijos teisė nėra prielaida netaikyti Europos žmogaus teisų konvencijos ar pagrindinių teisų hartijos. Taigi tiek, ačiū. Uh, Dėkuoju. Paskutinis pasisakymas šioje sesijoje yra Mišelis e, Melchioro pasisakymas Belgijos konstitucinio teismo pirmininko. Dabar jau suprantame, kodėl yra daugiau negu vienas konstitucijos, e, konstitucijos teismo pirmininkas. Ačiū pirmininkė, pabandysiu kalbėti prancūziškai. Kalbant apie e, Europos e, jurisdikcijos taikymą, Belgijos konstitucinis teismas stengiasi bendradarbiauti, užtikrinant e, teisės ir laisvės, kurias garantuoja Belgijos konstitucija. Konstitucinis teismas. Belgijos konstitucijoje numatytos panašios teisės ir laisvės kaip ir Europos žmogaus teisų konvencijoje. Antra vertus, Konstitucinis teismas taip pat atsižvelgia į Europos žmogaus teisų teismo jurisprudenciją. Kalbant apie bendrijų teisę, Konstitucinis teismas kreipiasi į ETT kiekvienu e, kartu, kai e, iškyla problemų dėl e, bendrijų teisės galiojimo ar interpretavimo. Yra paprašyta dešimties prejudicinių sprendimų iš e, Europos teisingumo teismo. Ir e, savame suprantama, kad e, kai kalbama apie Luksemburgo teismą, mes kaip konstitucinis e, teismas turime tam e, tikrų susirūpinimo dėl e, Europos žmogaus teisų konvencijos taikymo. Kalbant apie neseną bylą, kurioje susidūrė Belgijos ir Prancūzijos, E, jurisdikcijos, e, reikia e, prisiminti tai, ką sakė teismo pirmininkas kalbėjęs prieš mane. Ir ką sakė ponas Bonišo. Vidaus taisyklės, kurios nėra ES teisės e, e, taisyklių e, taikymas gali vesti prie to, kad iš vienos pusės bus pakirstos konstitucinio teismo prerogatyvos antra vertus gali būti pakirstos ar laužomos ir Europos žmogaus teisų prerogatyvos. Aš pats asmeniškai e, seniai pasisakiau už tai, kad ES prisijungtų prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Tačiau būtų gerai, kad ir nacionaliniai konstituciniai teismai būtų įtraukti į diskusiją prieš tam prisijungimui įvykstant, kad galima būtų išsiaiškinti e, įvairias jurisdikcijas kalbant apie e, Strasbūro teismą, net negalime slėpti tos e, sudėtingos situacijos, kurioje atsidūrė šis teismas. E, daugiau kaip 125 tūkstančiai bylų laukia ten dar sprendimo. Aš asmeniškai neseniai Human Rights Law Journal žurnale išspausdinau straipsnį apie e, to teismo jurisdikciją, kalbant apie socialinių teisės rytį. Aš taip pat e, esu išspausdinęs knygą apie Strasbūro e, teismo vaidmenį sprendžiant prieglopščio prašytojų bylas. Aš sutinku, e, kad subsidiarumo principą tenka taikyti du kartus, nes reikia taikyti nacionalinis teisės aktus ir, ir e, gerbti e, egzistuojančias prerogatyvas. Čia mes turime elgtis atsargiau ir rezervuočiau. Aš sutinku, kad konvenciją reikia interpretuoti dabartinio konteksto šviesoje ir kad E, e, ji buvo e, suformuluota siekiant apginti tikrasias, o ne iliuzinės ar teorinės teisės. Tačiau Strasbūro teismas, pradėdamas spręsti, pavyzdžiui, socialinio saugumo bylas ir, ir, ir pradėdamas kurti tam tikrą praktiką, interpretuojant teisę į nuosavybę, iš tikrųjų e, ištrintų tam tikras ribas. Vis tik tai e, šis teismas kartais e, veikia kaip apeliacinė institucija, kartais e, tiesiog tikrina, ar teisingai taikyta nacionalinė teisė. Na ir nuo 2004 metų e, į jį kreipiamasi norint pasitikrinti, ar e, teisingai taikomas privalomosios e, laikinosios priemonės. 2008-aisiais tokių laikinųjų priemonių buvo prašyta 3200 atveju. Ir e, tai e, iš principo reiškia, kad e, reklama didžiulės apimties darbo per labai trumpą laikotarpį. E, kalbant apie 12 e, e, protokolo prie konvencijos ratifikavimą, manau, kad čia turime labai atidžiai pamastyti apie tą vaidmenį, kurį gali suvaidinti Strasbūro teismas. Well, uh, we had, uh, about... Noriu padėkoti už tris labai įdomius pasisakymus apie konstitucinių teismų ir Europos teisingumo teismo vaidmenį ir apie santykius tarp e, Europos žmogaus teisų teismo Strasbūre ir Luksemburgo ES teisingumo teismo. E, aš dabar norėčiau suteikti žodį pirmajam kolegai, kuris norėtų pasakyti, tai bus ponas Atondo. At Jis e, Konstitucinių reikalų komitete rengė pranešimą apie ES prisijungimą prie e, žmogaus teisų konvencijos. Ponas Otondo, jums žodis. Labai ačiū, germa pirmininkė. Labai susidomėjęs klausiausi visų trijų svečių ir turiu pasakyti, kad jie kalba apie labai jautrius klausimus, jautrius mūsų diskusijų klausimus. Šitas diskusijas mes pradėjome Libe komitete, bet taip pat ir konstitucinių reikalų komitete mes apie tai kalbėjome, ypač kai svarstėme ES prisijungimą prie ES teisų konvencijos. Kaip žinote, prisijungimas įvyks per atnečius mėnesius ir tie klausimai, apie kuriuos jūs kalbėjote, ir bus didieji klausimai dėrybose. Aš turiu keletą klausimų, nes manau, kad dar yra daug abejonių šiuo svarbiu klausimu. Būtent apie ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Pirmasis klausimas. Kaip manote, ar bus būtina įsteigti ankstesnę instanciją prieš Luksemburgo teismą, perėjus visas nacionalinių teismų e, instancijas ir jau nacionaliniuose teismuose dėl pagrindinių teisų pažydimo nebėra į ką kreiptis, nes pagal mūsų dabartinės nuostatas, jeigu, tarkime, vokietis, Vokietijos pilietis kreipiasi į teismą dėl ES e, teisės akto pažydžiančio pagrindinės arba žmogaus teisės ir Karlsruhe teisme pralaimi e, šią bylą, ar jisai gali eiti tiesiai į Europos žmogaus teisų teismą? Tuomet teisingumo teismas nedalyvautų šitos bylos nagrinėjime. Manau, kad reikia išspręsti šitą spragą, šitą klausimą, nes teoriškai kalbant yra nelogiška, kad jeigu į teismą kreiptasi dėl to, kad tam tikra ES teisinė norma pažydžia pagrindinės teisės, niekas negali kreiptis į, negalėtų kreiptis į Strasbūro teismą, nepereidamas per Luksemburgo teismą. Taigi pirmas klausimas yra toks, ar iš tikrųjų reikėtų numatyti tą reikalavimą, pirmiausia, kreiptis į Luksemburgos teismą. Kitas klausimas Jūs kalbėjote apie ryšį tarp konvencijos ir hartijos. Kaip ponas Bunišo teisingai pasakė, labai įdomu pakalbėti apie tai, kokių teisių yra hartijoje, kurių nėra taip aiškiai išdėstyta Europos žmogus teisų konvencijoje. Hartija tampa pirminiu teisės aktu, baziniu teisės aktu ES. Bet ES taip pat prisijungs prie konvencijos, Europos žmogus teisų konvencijos, bet ne prie visų šitos konvencijos protokolų. Taigi klausimas yra toks. Kurie iš protokolų, kurie papildo Europos žmogus teisų konvenciją ir kurie buvo uh, sukurti metams bėgant, turėtų būti įtraukti į, tų, į, tų, į tą protokolų sąrašą, prie kurių ES turi būtinai prisijungti. Nes ES, ES komisija gali dėrėtis tik dėl prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos, bet ne prie, tokolų, ne prie protokolo arba ne prie visų protokolų. Taigi jūsų nuomonė, kurie protokolai turėtų būti privalomai tame sąraše, bendrame sąraše prie Europos žmogaus teisų konvencijos, prie, prie kurio turėtume prisijungti. Trečias klausimas. Kaip išspręsti prieštaravimą, kuris kyla Europos Sąjungai prisijungiant prie konvencijos protokolų, nepažeidžiant neut neutralumo tų šalių, kurios nepasirašė hartijos, nes jie laikėsi opting out principo, būtent pagrindinių teisų hartijos požiūrių. Tai yra trys šalis, kurios nepasirašysios šios hartijos. Ir šiuose šalise nėra taikoma hartija. Taigi, kaip protokolo kuriame numatyta, kad prisijungimas neturi paveikti ES valstybių neutralumo. Kaip mes įspręsime šitą e, prieš priešą, nes turint tokių neutralių šalių apribojama dėrybų teisė ES. Ir ketvirtas klausimas. Konvencijos taikymas už ES ribų. Europos Sąjunga prisijungdama prie Europos žmogaus teisų konvencijos tai padarys galvodama ir apie jos veiksmų už ES e, ribų perspektyvą. Tarkim, e, kariniai vairiausi veiksmai, ambasados, humanitarnės pagalbos ir panašus veiksmai suprantu, kad ES ir jos institucijoms veikiant už ES ribų išlieka įsipareigojimas laikytis pagrindinių teisų hartijos principų ir Europos žmogaus teisų konvencijos ir jos protokolų principų. Taigi, kaip galima bus reikalauti ES taikyti šiuos principus ir kas reikalaus taikyti tos principus už ES ribų. Tarkim, ar Bolivijos pilietis galės kreiptis į Strasburgo teismą, nes Bolivijoje ES vystimo tam tikra institucija, vykdama savo veiklą, e, Bolivijos piliečių nuomonę e, pažeidė pagrindinės teisės, tarkim, vietinės bendruomenės pagrindinės teisės ar panašiai. Taigi norėčiau, kad atsakytumėte šitą klausimą. Taigi tiek, gerbama pirmininkė, ir labai jums dėkoju už pasisakymą, ponai. Well, uh, the... Dėkoju. Atsižvelgiant į visus pono Otondo klausimus aiškiai matome, kad e, mūsų sesijos tema yra labai sudėtinga. Nes savai mes suprantame, kad visi tie klausimai iškils ir dėrybų metu. Kadangi klausimai gana konkretūs, norėčiau vėl suteikti žodį mūsų prelegentams O paskui e, suteiksiu žodį e, vėliau dar paklausti ir pasisakyti dalyviams salėje. Tad e, paprašysiu ponų e, Bonišų, Melchior ir Bosvy atsakyti į užduotus klausimus, jeigu žinoma galite juos atsakyti. E, dėkoju, ponė pirmininkė. Dažnai sakoma, kad e, kuo sudėtingesnis klausimas, tuo įdomiau. Dėl jūsų pirmojo klausimo, tai esminis klausimas ir e, prielaida e, sklandžiam ES funkcionavimui. E, galbūt rezimuodamas atsakymą pasakyčiau, kad neturime imtis organizuoti chaoso. Arba kitaip sakant, būtina kad e, surastume būdų taikyti subsidiarumo principą, kuris yra ir pagrindinių teisių konvencijos principas. E, ir čia neturime būti mažiau veiksmingi negu kad e, Ehm, taikydami šį principą, e, taikydami šį principą bendrijų lygių, negu kad e, taikydami šį principą valstybėse narėse. Manau, kad būtų naudinga e, stojimo sutartyje numatyti labai konkrečias taisyklės, pavyzdžiui, taisyklės dėl prejudicinio sprendimo, jeigu byla nukreipiama Europos teisingumo teismą. Ar turėtume laukti teismo atsakymo, laukti nacionalinių teisėjų reakcijos į tą atsakymą, jeigu e, kvestionuojamas e, bendrijos teisės akto galiojimas, e, jeigu e, nėra kreipiamasi dėl prejudicinio sprendimo, tai galbūt nacionaliniai teismai e, vis tik turėtų turėti tokią teisę, ne dėl jo nacionaliniai teismai gali taikyti 82 metų e, spalio 6 dienos e, sprendimą, kaip teismo jurisprudenciją arba kaip precedento teisę. Jeigu e, ir nesikreipiama į Europos teisingumo teismą, e, vis tiek galima laikyti, kad yra laikomasi jo e, precedento teisės. Arba komisija galbūt e, turėtų e, pasakyti, kad reikia palaukti ETT sprendimo, o jeigu tai netenkintų e, ieškovo, tada galbūt jis galėtų e, ieškoti kitų būdų ir tai galėtų išplėsti nacionalinių teismų e, galės. Manau, kad yra svarbu, kad visos e, šalys galėtų, turėtų galimybę įgyvendinti savo prievalės. ETT e turėtų stebėti, kad būtų tinkamai taikomi, taikoma bendrijos teisė, o Europos žmogaus teisų teismas turėtų atidžiai stebėti, ar e, nelaužoma Europos žmogaus teisų konvencija. Baigdamas keletą žodžių, galbūt galiu pasakyti apie kai kuriuos techninius klausimus. Turime elgtis labai atsargiai, kad e, e, Europos bendryjų teisės e, galiojimo, validumo nemaišytume su tos teisės interpretavimu. Mano Kolega prelegentas e, minėjo, kad Belgija kreipėsi į ATT dėl prejudicinių sprendimų daugiausia kartų, e, lygnant su kitomis valstybėmis. Ten taip pat buvo paminėta konkreti byla dėl e, pinigų plovimo. Tai buvo labai sudėtinga byla buvo kalbama apie konfidencialumo principo taikymą teisininkams Na ir e, buvo pateikta išvada, kad direktyva ne, e, uždeda prievolę e, valstybėms narėms e, nereikalauti, kad e, teisininkas atsisakytų ginti klientą l'attention à la fois du législateur communautaire. E, vienintelį e, dalyką, e, kurį reikėtų padaryti, tai atkreipti dėmesį bendrijos įstatymų leidėjams į šias problemas, kad tokios taisyklės būtų labai aiškiai išdėstytos stojimo ar prisijungimo sutartyje. Antrasis jūsų klausimas. Ar, ar turėčiau į jį taip pat atsakyti? Taip. Taigi, dėl antrojo klausimo. Kaip ir e, kitas problemos, tai yra e, politinis e, sprendimas. Aš e, esu m, išnagrinėjęs ryšį tarp e, konvencijos protokolų ir hartijos. pažvelgus į juos e, drauge, tai pamatysime, kad jie sudaro apie 80 mm, procentų hartijos konvencijos e, kontekste. E, pagrindinių teisių hartijoje yra tam tikrų nuostatų, kurios išeina už ES kompetencijos ribų ten e, draudžiama mirties bausmė. Ir e, tikrai e, labai pravartu, kad ES institucijos nėra kompetentingos būtent mirties bausmės srityje. Į visą tai reikia atsižvelgti ir galtinis sprendimas, mano nuomonė, bus politinis sprendimas. Tai e, sudėti sudėtingas techninis klausimas. Kai kuriuose valstybėse labai specifiškai žiūrima į pagrindinių teisių hartiją ir jų poziciją reikia uh, suderinti, subalansuoti su uh, žmogaus teisų konvencija. E, aš manau, kad yra uh, labiau kompetentingų žmonių negu aš e, tokią studiją atlikti. Dar vienas puikus klausimas apie e, ekstrateritorinį taikymą. E, mano pirminis atsakymas būtų hartija taikytina tam e, tikriems e, asmenims, ir e, jie privalo reaguoti į asmens skundą dėl pažeidimo. Bet čia taip pat, mano nuomonė, reikėtų pasigilinti labiau. Dėkuoju. Labai ačiū už atsakymus. Pone Melchior, gal jūs norėtumėte atsakyti, būtume labai dėkingi. Ačiū. Um, Na, kalbant apie bendrijos teisės aktus ir kai Strasbūro teismas bando įrodyti, kad jais yra prieštaraujama žmogaus teisų konvencijai. E, kila klausimas, ar Luksemburgo teismas turėtų imtis atitinkamų veiksmų Strasbūro teismo atžvilgių. Na, paprastai, jei bendrijos teisės aktas yra laikomas negaliojančiu, jeigu pagal jurisdikciją taip yra nustatoma, tai nacionalinė jurisdikcija viena negali priimti sprendimo. Pirmiausia, reikia e, Luksemburgo teismo paprašyti prie judicinio sprendimo ir Luksemburgo teismas gali atsakyti priešingai, kad e, bendrijos teisės aktas tenkina žmogaus teisės. Ir, ir tokiu atveju uh, Luksemburgo teisėjai gali priimti visiškai kitokią išvadą negu nacionaliniai teismai. Čia nieko stebėtino nėra. Tačiau problema yra tuo met, kai bendrijos teisės aktas nacionalinių teismų yra kažkaip iškraipomas, kai nacionaliniai teismai sako, kad jiems nereikia e, Luksemburgo teismo prejudicinio sprendimo, kai tiesiog yra e, sakoma, kad jie nusprendė patys ir nusprendė kitaip. Aišku, sistemos e, legalumas ne visuomet aiškus, tačiau kažkur protokole reikėtų numatyti galimybę uh, paprašyti išduoti prejudicinį sprendimą. Arba paprašyti imtis tam tikrų ES veiksmų Strasbūrė. Taip pat klausėte apie ryšį tarp konvencijos ir hartijos ir kokie konvencijos protokolai turėtų patekti į hartiją. Visų pirma, tai yra tam tikri funkciniai protokolai susijęs su konvencijos įgyvendinimu, tai juos reikia ratifikuoti. Na, o materialieji protokolai yra valstybių narių pasirinkimas. Pavyzdžiui, Belgija dar nėra pasirašusi septintojo protokolo, taigi jis jai ir netaikomas, tačiau iki šiol problemų nekilo. Tai yra protokolas susijęs su moterims galimybė užimti monarcho postą. 1950-aisiais protokolas nebuvo patvirtintas dėl rimtų politinių problemų, taigi teko laukti dviejus metus, kad būtų galima išsiaiškinti, kaip bus taikomas tas papildomas protokolas. O kaip dėl valstybių, kurių situacija Hartijos atvilgių yra sudėtingesnė? Kalbu apie prisijungimą prie Hartijos. Taip, situacija yra sudėtinga, tačiau vis dėlto e, tos valstybės privalo laikytis ES sutarties šeštojo straipsnio. E, pačios e, tos valstybės yra susitarenčios šalis arba signatarės konvencijos prasme, taigi čia nieko bijoti nereikia. O kai dėl e, nuostatų taikymo už teritorijos ribų, tai Strasbūro teismas čia neturi e, aiškiai sformuluotos nuomonės, kadangi tokių bylų nebūta daug. Taigi aiškumo kol kas trūksta. Ačiū. E, dabar žodis kitam pranešėjui. Ačiū pirminkė, atsakysiu olandų kalbą. norėjau priminti tai, ką sakė ponas Bonišo. E, mes negalime e, skleisti e, tam tikro chaoso nuotaikų. Manau, kad pirmiausia, 51 straipsnis turėtų būti interpretuojamas labai griežtai. Na, o žodis junikliai išimtinai vien tik turėtų būti taip pat suprastas labai griežtai, nes priešingo atveju kyla tam tikra grėsmė, kad bus nukrypta nuo šių nuostatų. Antra, turime išnagrinėti žingsnių eiliškumą. Na, o pateiktame pavyzdyje e, klausėte apie tai, ar reikėtų kreiptis į liuk atsiprašau, į Strasbūro teismą po to, kai buvo priimtas sprendimas Kalsruoje byloje Luksemburgė. Ne, eiliškumas turėjo būti kitoks. Taigi prejudiciniai sprendimai turėtų gauti iš Luksemburgo teismo anksčiau prieš kreipiantis į Strasbūro teismą arba pats konstitucinis teismas turėjo paprašyti prejudicinio sprendimo. Antras klausimas klausėte apie reikalingus protokolus. Man kol kas atrodo, kad nėra tokios galimybės visą ES būti protokolo šalimi, kai ne visos valstybės yra ratifikavusios. O kai dėl pasitraukimo galimybės, tai man atrodo, kad valstybės negali kreiptis į Luksemburgo teismą, jeigu kyla problemų įgyveninant hartijos nuostatas tokios galimybės nėra, negalima e, šiuo klausimu kreiptis į Luksemburgo teismą dėl prejudicinio sprendimo. Tokiu atveju be jo reikėtų kreiptis į Strasbūro teismą. Na, o paskutinis klausimas mane šiek tiek nustebino, tas pasisakymas dėl to ekstrateritorinio e, žmogaus teisų konvencijos poveikio. Šiuo atveju situacija nesiskiria ženkliai nuo ES, e, kaip tokios ir jos valstybių narių. Ačiū. Ačiū. Taigi išklausėme trijų, pran... atsiprašau, trijų pranešėjų, kurie atsakė, o dabar papildomi klausimai, ponas Kleis. Ačiū, gerbiamoji pirmininkė. Noriu pakalbėti apie teisin, teisinėmis priemonėmis įtvirtintų teisių atskirimą ir teisų, kurias gina teismas ir kitų teisių. Bijau, kad valstybėse narėse gali kilti problemų, jeigu jos turi griežtesnį imigracijos ir prieglopšio politiką. Arba, pavyzdžiui, jeigu valstybės turi e, kažkokį minimalų reikalavimą asmenims, kurie nori įvažiuoti, ar tai būtų e, atlyginimo, uždarbio dydžio reikalavimas ar amžiaus riba. Aišku, tokių apribojimų tikslas yra užbėgti už akių masiniai imigracijai ar pasinaudoti tos valstybės socialinės apsaugos sistema. Tai yra individualus valstybių narių pasirinkimas, kai, pavyzdžiui, e, parlamento dauguma balsuoja už tokias priemonės. Tai yra visiškai demokratiškai tvirtinamos priemonės, tačiau problema ta, kad tokia demokratinė priemonė galėtų būti panaikinta Luksemburgė arba Strasbūrė. Čia norėčiau priminti Metoko bylą. Nekonkretizuosiu, tačiau tokius reiškinius išvelgiu kaip pavojingus kalbame apie suverenų e, demokratinį valstybės narės sprendimą įtvirtintą įstatymu, e, kuris yra panaikinamas teisėjų neatsakingų kaip ir niekam. Ši sistema e, sumažina valstybių narių suverenumą. Ir aš manau, kad čia srityje e, kils problemų vis dažniau. E, suverenumo ribojimas yra didelė grėsmė, nes būtent šie reiškiniai leidžia Europos teisėjams įgauti daugiau galių valstybių narių atžvilgių ir tokiu būdu sumažinti jų suverenumą. Tai yra didelis paradoksas išplaukiantis iš Europos Sąjungos E, prisijungimo prie žmogaus teisų konvencijos. Šis paradoksas atsiranda dėl įvairių politinių interpretavimo galimybių ir dėl to gali sumažėti demokratijos. Kaip, aš nečiau, kad ponas Bonišo ir ponas Bosvai atsakytų. Dėkoju. Dėkoju, ponė Kleis, išklausykime dar dviejų pasisakymų, kad mūsų kalbėtojai pasiruoštų atsakyti į klausimus. Toliau ponas Henry Labai. Prašom. Dvi, trys pastabos, klausimai. Visų pirma, pasižymėjau, kad Jean-Claude Bonišo labai atsargiai kalbėjo apie ES teisingumo teismą ir jo vaidmenį ginant žmogaus teisės. Jis sakė, kad teisingumo teismas nėra pirminis e, teismas sprendžiant dėl žmogaus teisų pažeidimo. Visų pirma, tai yra konstitucinio ir administracinio pobūdžio teismas ir tai yra tiesa. Iš tolimesnių pasisakymų kilo kitokių minčių. Atrodo, kad Strasbūro sistema yra be priekaištų tačiau kartais ji nepasiteisina ir dėl to kyla problemų Europos Sąjungai. Taigi mano klausimas yra toks. Kadagi Europos Sąjunga turės savo pagrindinių teisų teisėjo pareigybę? Kodėl, mano manimu, ji yra reikalinga? Juk dažnai jau, jau ilgokai mes kalbame apie hierarchijos atskirimą ir tos diskusijos nėra teisingos. Dabar e, turėdami pagrindinių teisių dokumentą e, pasiekime daugiau, nes jį pasirašė visos valstybės narės ir dėl to neišvengiamai turime tam tikrų institucijų saugančių hartijos įgyvendinimą, pradedant nacionaliniais teismais, baigiant bendrijos teismai, teismų ir Strasbūro teismų. Taigi čia neturėtumėm kalbėti apie tam tikrus žaidimus valdžia tarp įvairių lygmenių teismų. Bet, e, kaip sakė ponas Bonišo, reikia vengti chaoso. Turime turėti tinkamų priemonių, kad būtų galima užtikrinti, jog visos šalis e, savo laiku neštų indėlį apsaugant e, pagrindinės teisės. Galbūt kai kurie demokratiškai išrinkti e, atstovai nesilaiko savo įsipareigojimų. Taigi ES reikia tokios priemonės, kuri padėtų gilinti bendradarbiavimą tarp įvairių lygmenų teismų. Taip pat iškeltas prejudicinių sprendimų klausimas. Nuo pat pradžių šie sprendimai buvo e, laikomi priemonė, kad būtų galima apsaugoti kompetencijas to teisėjo, kuris kompetitingas konkrečioje srityje ir jeigu taip yra, tai byla patenka pagal savo pobūdį tam teisėjui, kuris yra kompetitingas toje srityje. Na, o, o e, diskusijų kalbėtojus norėčiau paklausti apie iššūkius, kurie iškyla dabar. Visų pirma, to tarp teisminio bendradarbiavimo institucionalizavimo iššūkis. Būtent tai atneštų naudos visiems. Tai yra pirmas klausimas. Antras klausimas e, - teritorialumo klausimas ir nuostatų taikymas už bendrijos ribų. Būtent šis klausimas daug ką pasako apie pagrindinių teisų apsaugą ir hartijos įgyvendinimą. Visų pirma, dėl to, kad labai dažnai būtent šis ekstrateritoriškumo klausimas yra susijęs su e, tokiamis problemomis kaip mirties bausmės taikymas ar e, kankinimai. E, Juk labai dažnai už ES teritorijos ribų yra sulaikomi laivai su imigrantais. Šią prasme turime nuspręsti, kokį žmogaus teisų apsaugos lygmenį taikysime. Būtent tai yra iššūkis Europai siekiančiai užtikrinti uh, e, tą, tą modelį, kuris būtų priimtinas visiems uh, siekiant užtikrinti E, laisvės saugumo ir teisingumo erdvę. E, būtent e, tai yra principai, kurie pirmiausia buvo atspindėti konvencijoje. Ir būtent konvencija nuveikė labai nemažai, kad būtų apsaugoti ir ne Europos piliečiai, ne šalių signatarių piliečiai, tačiau, pavyzdžiui, Teisingumo teismas nutyli apie Mm, pabėgėlių teisės, apie prieglopšio prašytojų teisės. Pačioje ES apribojimai yra kitokie. Kitokie nei gali iškilti taikant Europos žmogaus teisų konvenciją. Ir paskutinis klausimas. Nežinau, ar abu teismai vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis. Štai Europos žmogaus teisų teismas per pastaruosius 50 metų prisidėjo prie ne vienos revoliucijos, jis leidžia dinamiškai interpretuoti žmogaus teisų apsaugos instrumentus ir juos lankščiai taikyti jo darbo pobūdis ženkliai skiriasi nuo ES teisingumo teismo logikos, nes būtent šis teismas remės, tai yra teisingumo teismas taiko e, teismo raidę, o ne dvasę dažniau vadovaujasi grinai teoriniais svarstymais. E, taigi žmogaus teisų teismo darbo pobūdis yra daug atviresnis. Ir nežinau, ar dėl e, tokio e, darbo e, pobūdžio skirtumo neatsiras žiežirbų tarp abiejų teismų, apie ką sakė ir ponas Bonišočiu. Skinner. Ačiū, Davidas Skinneris. Iš Europ... Etika Europai biuro. Labadiena, aš esu iš nevyriausybinės organizacijos Etika Europai ir atstovauju kel, dar kelioms nevyriausybinės organizacijoms visoje Europoje. Norėčiau kaip dėmesį į ypatingą klausimą. Pirmininkė, jūs kalbėjote apie naujosios hartijos perspektyvas ir kaip jos pakeis ateitį ir ateities nacionalinę teisę. Šiame kontekste norėčiau išklau, iškelti konkretų svarbų klausimą dėl 12 straipsnio. Tai yra asociacijos ir susirinkimų laisvė. Čia kalbama apie susirinkimų ir asociacijų laisvę, kaip, kaip ir kitose panašiuose dokumentuose ir atrodo, kad tai yra teigiama teisė. Asmuo turi turėti laisvę pasirinkti, prie, ko, prie kokios asociacijos organizacijos prisijungs ir įveikti joje, bet tampa aišku, kad yra ir neigiama pusė šios teisės. Europos teismų praktikoje matome būtent šitą neigiamą pusę Per pastaruosius tris mėnesius buvo kalbama, kad tam, kad žmogus galėtų naudoti susirgymų ir asociacijų laisvę, jis turi turėti laisvę ir nesinaudoti šitą teisę. Žinome, kad tam tikrose valstybėse narėse e, yra aiškiai draudžiama šita nei, e, negatyvi teisę. Ir ten, kur yra, tai nėra aiškiai išreikšta, kyla problemų. Taigi mano klausimas yra ne tiek institucinio po, pobūdžio Bet iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad e, šie svečiai kaip ekspertai gali atsakyti į mano klausimą, galėtų atsakyti kaip ekspertai. Bet norėčiau paklausti, ar Libe komitetas yra pasirengęs toliau analizuoti šitą klausimą, galbūt kartu ir su Peti komitetu ir galbūt paruošti pranešimą ir taip pat ar Ar mūsų svečiai galėtų pakomentuoti šitą klausimą, kuris iš tikrųjų yra dažnai ignoruojamas? Uh, Merkosur delegacija iš Paragvajus parlamento. Trys Paragvajus parlamento nariai norėtų pasisakyti užduoti klausimų ir suteiksiu jiems žodį. Pirmiausia, ponas Bakinė. Ačiū gerbama pirmininkė. Atstovaudamas Merkosur sąjungą, konkrečiai Paragvajaus parlamentui, mes čia atvykome kaip dirbantis savo parlamente ir besistengiantis sukurti pirmiausia tam tikrą teisingumo teismą. Taip pat mūsų e, tas parlamentas, kurį dabar kūrėme, galėtų būti supranacionalinis ateityje. Ir tada mūsų parlamento Merko, Merkosur e, priimti teisės aktai bus privalomi Merkosur nariams. Mes augame, plečiamės ir bendradarbiavame su Europos komisija, ypatingai su Eurolat. Kas pusę metų susirenkame arba Latino Amerikoje, arba Europoje, susirenkame E, susirenka ne tik tai Merkosur parlamento atstovai, bet ir Latino Amerikos, ats, e, Latino Amerikos valstybių parlamento atstovai. Mums bendradarbiavimas su Europos parlamentu, su Europos Sąjunga yra labai naudingas, nes mes mokomės iš to, ką jūs jau nuveikėte, kurdami tokią svarbią instituciją. Mes norime iš jūsų pasimokyti, norime pasimokyti iš Europos patirties tam, kad mes irgi greičiau plėstumėmės ir taptume to supranacionalinę instituciją ir taip pat e, sukurti savo stiprią sąjungą. Taigi toks yra mūsų vizito tikslas ir labai dėkoju gerbiamai pirmininkiai ir visiems kitiems komiteto nariams, kad suteikėte mums progą pasisakyti. Ačiū. Pone Salom, ačiū gerbiamą pirmininkę. Prisidėdami prie šios temos, kuri yra svarstama komitete, mes norėtumėm pasakyti, kad e, Europos, e, Latino Amerikoje žmogaus teisų klausimas yra, atitinkama institucija yra įkurta Vašingtonė ir mes dabar e, norime e, sukurti tokią subkomisiją, subkomitetą, e, į kurį būtų galima kreiptis dėl pagrindinių teisių pažeidimų Merkosur šalise ir asocijuotose šalise narėse. Taigi taip mes daug efektyviau gintumėm pagrindinės teisės ir būtų ir sudarytumėm galimybę, kad Merkosur valstybių piliečiai galėtų tiesiogiai ir greičiau E, prieiti prie pagrindinių teisų ir žmogaus teisų apsaugos sistemų. Žinoma, vyks debatai tokie, kokie vyksta čia ir mūsų šalyse, būtent dėl jurisdikcijų susikirtimo. Bus debatai apie tai, ar kreiptis tiesiai į Vašingtono komitetą, ar kreiptis į tą pakomitetį. komitetį Jau ir dabar šitas klausimas yra svarstomas plačiai, nes šiuo metu ir Merkosur parlamente jau yra kalbama apie jurisdikcinio organo, pastovaus organo įkūrimą Merkosur lygmenių, tam, kad į jį būtų galima kreiptis jeigu būtų pažeidžiamos Merkosur įstatymų nuostatos. Šis teismas būtų kažko panašus į Luksemburgo teisingumo teismą. Taigi dabar Merkosur parlamente yra svarstoma galimybė įkurti šitas dvi institucijas. Yra tam tikro pasipriešinimo, ypač iš didesnių šalių, konkrečiai iš Brazilijos ir Argentinos nes šios valstybės dar nelabai teigiamai žiūri į tai, kad būtų įkurtas atskiras teismas, bet dabar apie tai, apie šitą iniciatyvą jau kalbama. E, Juridinių reikalų komitete Markosur parlamente, bet polemika gan didelė ir kol kas dar net nelabai galima vertinti galimybę Tiesiog norėjau paminėti mūsų darbus, galbūt jums, Europos komisijai, e, e, atsiprašau, komitetui, e, bus įdomu, ypač tai, kad tokio teismo įkūrimas suteikia saugumo visiems, kurie norės įsikurti, kurti verslą ir investuoti Merkosur valstybėse. Ačiū. Uh, Ačiū, ponas Kanėzė, paskutinis pasisakantysis. Ačiū pirmininkė. Kaip ir mano kolegos, norėčiau prisidėti prie šių klausimų. Jie vadinasi pagrindinių teisų hartijos įtaka, kuriant laisvę saugumo ir teisingumo erdvę. Jums leidžiant, norėčiau užduoti klausimą. Jūsų nuomonė kaip e, žmogaus teisės, pagrindinės teisės, kokią įtaką turėjo Europos Sąjungai ir jos integracijai. Mūsų integracija yra dar labai nesena ir mes, mes neseniai pradėjom vienytis <clears throat> ir labiau kalbame apie priekybą, tačiau žmogaus teisės Žmogaus, apie žmogaus teisės Latino Amerikoje kalbame e, visai kitoje institucijoje. E, Amerikos šalių organizacijoje. Čia mūsų parlamente yra komitetas, žmogaus teisų komitetas ir jau ir tur, esame turėję ne vieną tokią aršią diskusiją. Žinoma, parlamentas gali patarti, gali išreikšti savo nuomonę, bet teismo nėra, nėra tokio teismo, į kurį galėtų kreiptis piliečiai. Taigi norėčiau jūsų paklausti apie ES patirtį ir ar jūs rekomenduotumėte mums sukurti tam tikrą juridinę erdvę žmogaus teisų ir pagrindinių teisų klausimams spręsti. Ačiū. Now, uh, Dėkoju, dabar vėl kreipiuosi į mūsų prelegentus. Norėčiau paprašyti, pabandyti atsakyti į klausimus ir pastabas. Ta pačia seka, kaip jūs ir pasisakėte. Ponas Bonišo, pirmiausia. Na, visų pirma, apie teisę į susirinkimus ir asociacijas ir į teisę nesiburti į tokias asociacijas. Aš pabandysiu prancūziškai atsakyti. Iš tiesų, tai klausimas. E, atsakydamas į kurį norėčiau e, tokią iš ankstinę pastabą pasakyti, Man šis klausimas pačiam yra įdomus. Ir parlamente, ir, ir e, kitur, kuo labiau analizuojame šį klausimą, tuo labiau suvokiame, kad egzistuoja gana gilių skirtumų, kai tik leidžiamės į, į smulkmenas. E, skiriasi valstybių narių e, teisinės sistemos ir kultūros Galime sakyti, kad mūsų tos sistemos yra kurtos tuo pačiu pagrindu ir šiek tiek asimiliavosi, bet kuo toliau leidžiamės į smulkmenas, tuo labiau matome daugiau skirtumų. Ypatingai, kai kalbame apie susirinkimų ir asociacijų laisvę ir teisę. Apskritai kalbant, pati sritis nepatenka į bendryjų kompetencijos sritį, apskritai kalbant. Paprastai tai nėra e, bendryjų kompetencijos sritis. Tačiau akivaizdu, kad e, tarkime socialinėje srityje e, tam tikro kišimosi gali būti kai teisme atsiduria byla dėl to, kad darbininkai verčiami prisijungti prie socialinės apsaugos organizacijos arba prie pensijų fondo. Arba kai atsiranda e, pramonės ar žemės ūkio įmonėje, atsiranda E, kažkokią asociaciją, į kurią privalu įstoti. E, nors ES teisės kontekste ši problema ir nė, nėra iškilusi, bet žmogaus teisų teismo e, atveju tokia tokia byla yra buvusi spręsta, buvo kalbama apie e, e, medžio, medžiotojų asociacijų ar bendryjų veikimą Prancūzijoje, kur e, buvo reikalaujama, kad kiekvienas įstotų į tokią organizaciją. Dabar dar viena pastabėlė apie mm, E, sąryšį tarp ekonominės integracijos ir žmogaus laisvių ir teisių apsaugos. Apie tai kalbėjo ir klausė Paragvajaus parlamento narys. E, Europos e, statybos istorija rodo, kad tie du dalykai yra neatskiriami Pats pirmasis ETT sprendimas 69 metais buvo su tuo susijęs. Ir kai tik tai žengėte truputį toliau negu vien tik tai ekonominės rytis, iš karto atsidurėte politinėje erdvėje, bet e, tiesiog privalote žengti toliau negu e, ekonomikos sritis, nes neįmanoma apie ekonomiką E, kalbėti tuo pat metu nekalbant apie e, atskirų piliečių teisės ir, ir viešasias laisvės. Ir tada jau patenkate į politinę erdvę. Europos parlamentas e, labai puikiai žino, kad bandome kurti laisvę, saugumą ir teisingumo erdvę, bet kaip to nepadaryti be viešųjų laisvių, be žmonių laisvo judėjimo, be bendrų politikų uh, imigracijos srityje. Kaip galite tai padaryti, nekalbėdami apie žmogaus teisės? Manau, kad akivaizdu, jog tie dalykai e, negali būti atskirti. Dėkuoju dabar ponas Melchior. Dėkuoju, pirmininkė. Yra vienas dalykas, e, kurio e, manęs neklausė. Bet vis tiek pasakysiu, kad e, vis tik dar daug kas yra neaišku. E, yra teorija, kad vyriausybės ir teisėjai tarsi pakeičia demokratiškai išrinktas institucijas. Iš tikrųjų, tiesa, kad kai kada matome tendenciją, kad e, linkstama prie teisėjų valdymo. Galbūt jie ir peržengia savo kompetencijos ribas. Tačiau a, a, tokie veiksmai paprastai yra paaiškinami sprendime. Ne Jeigu kalbėsime Europos žmogaus teisė konvenciją, tai tos teisės, kurias konvencija garantuoja ir kurios yra privalomas valstybėse norėse, yra e, sutartos ir e, taikomos e, visiems asmenims, kurie yra susitarančių šalių jurisdikcijoje. Tad ir reikia laikytis tos formuluotės e, esantys e, tam tikroje jurisdikcijoje. Kada atsiras e, Europos bendryjų teisėjas žmogaus teisės rytyje? Na, toks teisėjas tarsi jau ir yra, bet pagrindinė funkcija nėra užtikrinti, kad laikomasi žmogaus teisių. kada tokios teisės pažeidžiamos, ETT Luksemburgė ir užtikrins, kad e, Europos žmogaus teisų e, konvencijos ir juo labiau e, pagrindinių teisų kartijos būtų laikomasi. Ponas Bosijų. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia buvo klausima apie santyki tarp teismų ir įstatymų leidybos ir ar teismai kartais e, neužgriebia per plačiai. Na, be jokios abejonės, jeigu e, valstybė narė pasirašo kažkokią sutartį, tai ji riboja jos suverenitetą ir savame suprantama egzistuoja teismas, kuris e, tai prižiūri. Jeigu teismas savo sprendime reiškia, kad e, veiksmai e, peržengia tam tikras e, prerogatyvas. Tai reiškia, kad yra įmanoma interpretuoti teisės e, aktus e, precedento teisės formą. E, Lordas Hoffmanas Junktinėje karalystėje 2009 m. kovo 18 d. yra pasakęs, kad kai kuriais atvejais iš tikrųjų taip yra. Kai kalbame apie Europos žmogaus teisų teismą Strasbūrė bet kai jūs klausėte, koks yra skirtumas tarp e, e, Europos žmogaus teisų teismo ir ES teisingumo teismo uh, užduočių, koks skirtumas tarptų dviejų uh, teismų yra. Um, tai E, pirmiausia, e, pastarojo ETT užduotis yra stebėti Europos integracijos procesą. E, tai teisėtas tikslas, mes turime užtikrinti, kad būtų laikomasi ES teisino E, na, o Hartijos 51 straipsnį labai aiškiai sakoma, kad visas valstybės narės turi vieningai taikyti e, tas taisyklės, antraip atsiras iškraipimų. E, dėl kitų klausimų, tai vis tik tai vėl grįžčiau prie to, ką pasakė ponas Bonišų ir prie to, ką pasakė Paragvajaus atstovai. Aš iš tikrųjų jiems visiems linkiu kuo geriausios sėkmės veikiant jų regione. Labai ačiū. Kadangi daugiau norinčių pasisakyti nėra, prieartėjome prie šių e, dviejų posėdžių pabaigos. Ačiū visiems už diskusijas. Norėjau padėkoti pranešėjams už jų pranešimus ir įdomius atsakymus. Iš jų suvokiame, kad klausimai labai sudėtingi. Suvokėme, kad iš diskusijų galime daug ko laimėti ir patobulėti ateityje. Mūsų dar laukia labai sudėtingi klausimai. Rytoj darbą tęsime 9 valandą. Ir e, sesija trečioji bus skirta laisvės saugumo ir teisingumo erdviai. Dalyvaus komisijos atstovai, kalbėsime apie komisijos strategiją, taip pat dalyvaus mokslo ir pilietinės visuomenės nariai, e, komisijos vicepirmininkė Vivian Reding dalyvaus, taip pat ponas Morėm skyrių, kuris yra ES pagrindinių teisų agentūros vadovas, ponas Jarap, jungtinių tautų vyriausiasis žmogaus teisų komisaro regioninis atstovas Europai. E, aš norėjau paminėti tik tai diskusijų pradžią rytoj, o po piet, tai, tai ir antroje dalyje bus daug daugiau pasisakančių, taigi ačiū šiandienos diskusijas ir pasimatysime rytoj. Viso gero.